Bueno, uh, queridas y queridos colegas, vamos a ver si eh, terminan de evacuar. Colegos, paprašysiu tų, kurie nenori paaiškinti balsavimu išeiti iš salės. Jeigu norite pasikalbėti prieš pietus, prašau tai daryti už salės durų. Pradedame balsavimų paaiškinimus. Paaiškinimų yra daug. Pirmiausia, Daniel Hanan. Ne, atsiprašau. Jis, berots, nori, kiek suprantu, jis norėtų pasiaiškinti dėl